Good afternoon, dear colleagues, ladies. Labą dieną, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Turime grįžti prie darbo. Kalbėsime, kalbėjome antradienį po pietų apie skaitmeninę darbo atvarkę. Buvo įdomi diskusija. Dabar vyks penktoji mūsų sesijos dalis, penkta dalis jos. Sakoma, kad tai bus netgi daugiau, dar daugiau veiklos bus per likusius e, darbo metus. Juolab, kad tema šiandien puikia. Šiandien kalbėsime apie sąveiką ir jos poveikį piliečiams ir mūsų šalims. Kalbėsime apie mūsų įdomius dalykus, tad ačiū visiems, kad sutikote įtre kvietimų dalyvauti šiame klausime. Mums reikalingi specialistų patarimai. Iš mūsų kai kas irgi yra šios ryties profesionalai. Mums tenka bendra atsakomybė dėl skaitmeninės darbo tarkis įgyvenindinimo šalyse. Tačiau tuo pat metu labai svarbu yra išklausyti jūsų, išgirsti jūsų nuomonę. IMKO ir LIBE komitetai yra asocijuoti komitetai šiuo klausimu. Ir jie taip pat, jų atstovai dalyvaus šiame klausime. Jų nariai bent jau buvo į klausimus pakviesti. Tikimės, kad vėliau kai kas dar prisijungs prie mūsų. Imko ir lybė nuomonės pranešėjai pradės šį posėdį. Vienas iš tų pranešėjų dalyvauti čia negalėjo, bet Imko pranešėjas bus. Norėčiau jūs informuoti, kad pusantros valandos skyrėme šiam klausimui, po tiek laiko savo klausimą turėtume užbaigti. Ir pirmiausia, norėčiau pakviesti E, kiekvienos pusės pranešėją, e, kad jie pateiktų savo nuomonę. Imko pranešėjas nuomoniai. Pasisakys iš pradžių, paskui Europos komisijos atstovas, o paskui nagrinėsime atskirus atvejus. Vieną iš Portugalijos, kitą iš Lenkijos. Tai tiek dėl mūsų klausimo dabar. Grįžkime prie pradžios. Ponas Karlo Zorinio yra mūsų pranešėjas. Norėčiau pasakyti dar kartą, pasakyti pavadinimą. Viešasis klausimas Europos viešojo administravimo institucijų įmonių ir piliečių sąveikos sprendimai. E, moderniz... Viešo sektoriaus modernizavimas. Prašom, mielas bičiulis, žodis Tamstai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti už tai, kad turime galimybę surenkti šį viešai klausimą. Tema labai įdomi, labai svarbi ir tas klausimas yra savalaikis. E, norėčiau pasakyti, jog nepristatinėsiu savo pranešimo paties, geriau jau iškelsiu svarbiausius aspektus e, šiame klausime ir galėsime dėl jų diskutuoti, kaip jau minėjo mūsų pirmininkas. Skaitmeninė darbo tvarkė yra vienas iš svarbiausių klausimų šiuo metu. E, mes kalbame apie energetinę transformaciją, perėjimą tai turi suteikti tam tikrų vilčių Europai, nes siekiama bus ekonomikos augimo, didesnio užimtumo, na, atokvėpio, naujos vilties Europai. Tad skaitmeninė darbotvarkė siekiančių tikslų yra labai svarbi. Investavimas į skaitmeninę darbotvarkę tuo būdu yra ypatingai svarbus dalykas. Čia būtinas lankstumas, taip pat būtina pasinaudoti Europos socialiniais fondai šiam reikalui. Saveika kurią mes minime, yra labai svarbi šios grandinės dalis. Jeigu e, jeigu statote namą, turite žiūrėti, iš ko jį statote, nes ant blogų pamatų pastatytas namas sugrius, iš ko jis bebūtų. Tad būtini tam tikri standartai, tam tikras pagrindas ir šioje srityje, kad mūsų statinys būtų tvirtas. Ši programa turi paliesti piliečius. Būtinas e, taip pat ir testinumas, lyginant su tuo, kas buvo nuveikta kitų programų dėka. Tuo pat metu tai turi atverti naujų galimybių, nes pergyvename daugybę technologinių pasikeitimų. E, keitėsi laikai, keitėsi galimybės, tad Dabar negalime prarasti progos ir neprisiderinti prie tų pasikeitimų, prie naujai susikloščiusių aplinkybių. Pasikeitimai gali būti labiau techniniai. Investicijos į šią sritį turi būti labai svarbios, tai svarbu bus svarbus klausimas politinėje darbo tvarkėje. Tikiuosi, kolegos parems pranešimą ir ten išdėstytas mintis. Šešėlinių pranešėjų darbas yra labai vertingas, teikiantis didelę pagalbą. Kai kas dėl kai ko yra priimami svarbus sprendimai ir dabar mes skaitminę darbo tvarkę bandome paremti tikrai tvirtų pagrindų. Mes stengiamės apibriežti, kur tai bus įgyvendinamos šios programos per atimiausius dešimt metų. Mums e, be, būtina atsižvelgti į tai, kas buvo padaryta praeitie, būtina, kad iš šių programų gyventinimo labiau įsitrauktų visuomenė, kad jinai būtų labiau informuota, kad žinotų apie šias programas. Ir tai teikia didžiulį potencialą. Kalbėt apie viešąjį administravimą negalime apsiriboti tik retoriką. Turime dirbti kartu su piliečiais. Tuo pat metu turime mažinti biurokratiją, palikdami tik būtiną jos minimumą, kurti geresnę sinergiją, vystyti partnerystę. Ir užtikrinti kuo geresnę valdyseną, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Turime žengti pirmin, turime šio klausimo metu apsitarti dėl daugelio dalykų, dėl to, kaip mes įsivaizduojam tą valdymą. Komisija kalba apie grinai semantinius dalykus, apie valdysenos plėtojimą, apie tai, kiek tai turi būti vystoma, kaip turi būti gyvendinama. O dabar visą tai būtina apibendrinti E, viešajam administravimui svarbus dalykai turi būti atspindėti komisijos dokumentuose, priešingų atveju kalbėsime tik apie ryšius tarp atskirų įmonių, tarp piliečių. Ir tai nebus susijęs su tokia valdysena, kokią mes ją įsivaizduojame. Mes ruošimės investuoti į tai ir tuos pinigus galima įdėti taip, kad jie pasitarnautų mums visiems. Tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai ir toliau padės man mano darbe. Išgirsime konkrečių atvejų pavyzdžių. Nuo 2007 turime vertinimus įvairių sistemų turime pavyzdžių geriausiai pasiteisinusių, geriausiai tvarkytų sistemų. Išklausysime kolegų apie tai, atsveikinu pranešėjas, ponia Lyza Jekonsari, atstovauja IMKO komitetui šiandien. Sveikiname ją atvykusią į mūsų komitetą ir norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Dėkoju sako ponė Jakonferė. Suomiškai kalbėsiu, kadangi jau visi taip sėdit sausinėmis. Labai džiaugiausi Špygelio žurnale perskaičiusi straipsnį apie Vokietijos profsąjungų asociacija. Tame straipsnė buvo parašyta, kad šiais metais viena iš svarbiausių Vokietijos profsąjungų tema susijusi su skaitmeninė darbo tvarkė. Iki šiol diskusijos dėl skaitmenizacijos buvo labiau techninio pobūdžio, finansinio pobūdžio. Ir kartais netgi būtų galima tas diskusijas laikyti matematinio pobūdžio, tačiau e, skaitmenizacija pakeitė arba reiškia tam tikrą revoliuciją mūsų darbo kultūroje. Tai labai svarbu Europos parlamentui atitinkamai savo poziciją patvirtinti šiais klausimais šios kadencijos pradžioje. Imko komitetas gavo naujų įgaliojimų į šio komiteto atsakomybės rytį dabar patenka ir vidaus rinka, taigi turime rūpintis vartotojų apsaugą žmonėmis, verslu. Skaitminės darbo atvarkės kontekste šis aspektas yra labai svarbus, siekiant pasinaudoti atsiverinčiomis galimybėmis dėja mūsų pradėtos procedūros pakankamai užsitęsė, nes reikėjo seiškinti atsakomybės klausimus tarp IMKO ir ITRE komitete. Dabar reikia netidėliojant imtis darbų ir jau žinome, kad uh, finansavimas bus kitas, problemas įsprendėme, galime parlamente imtis darbų. Labai svarbu įtraukti parlamentą demokratinių sprendimų paieškas ir po to kartu su taryba savai mes pantama turėtume bendromis pajėgomis svarstyti komisijos teikiamą pasiūlymą, neturėtume per daug skubėti. Komisija dėl IZA 2 siūlo, tiksliau teigia, kad e, šis pasiūlymas turės įtakos e, visoms suinteresuotoms šalims. Aš rengiau savo pranešimą, noriu daugiau dėmesio skirti vartotojų apsaugai. Ir žinoma, tie aspektai, kurie bus svarbus vartotojams, bus įtraukti į mano pranešimą. Žinome, kad esama tokių visuomenės grupių, kurios jau e, gimė arba kartų toje skaitmeninėje aplinkoje, aplinkoje, tačiau yra ir tokių, kurios galėtų jaustis tam tikrą prasme atskirtos. Aš todėl dabar su dideliu dėmesiu išklausysiu pasiūlymų skirtų mano pranešimui. Mes puikiai žinome, sako pirmininkas, kad pagal 54, 54 darbo tvarkos taisyklę Inko komitetas labai glaužiai dalyvauja rengiant šį pranešimą. Galite įtakoti taip pat ir mūsų rengiamą nuomonės pranešimą. Dabar noriu pasisveikinti su komisijos atstovais, ponė Ingeštat, Europos komisijos Business Solutions skiriaus direktorė. Ir ponė Abesasis, kuri yra skiriaus atsakingo už viešo administravimo institucijų sąveiką vadovė. E, abi šios ponas atstovauja Europos komisijos Digit generalinį direktoratą galite pasirinkti, kuri pirmoji kalbėsite, pristatyti šį komisijos pasiūlymą, dėja e, jums, jums abiejoms negalime pasiūlyti daugiau nei 15 minučių. Na, jeigu vienai tai būčiau suteikęs tik 10 minučių, tačiau gerai, dabar 15. Labai ačiū, aš pamėginsiu nekalbėti ilgiau nei 10 minučių, nepaisant, kadangi mes, mūsų skyriai bendradarbiauja. Ačiū labai pirmininkė, gerbiamą pranešėją, gerbiamą parlamento nariai, džiaugiamės galėdami dalyvauti jūsų šios dienos posėdėje. Jūs minėjote, kad laukiate mūsų pasiūlymų, mes savo ruoštų laukiame jūsų pasiūlymų. Ir taigi kurie būtų naudingi mūsų tolesniam darbui. Dabar pristatysime patį pasiūlymą. Galbūt keletą žodžių apie politinį kontekstą. Aišku, skaidrėse negalėsite gauti viso puškos informacijos, tačiau bent jau bendro pobūdžio informaciją pateiksime. Viešasis sektorius yra labai svarbus Europos ekonomikai, vienas iš svarbiausių sektorių. Labai ačiū. Ir gali padėti išspręsti finansų krizę. Maždaug pusė Europos bendro vidaus produkto sukūrėme viešajame sektoriuje ir viešasis sektorius e, siūlo 25 procentus visų darbo vietų. Viešiesiams pirkimams atitenka 90 procentų viso BVP ir e, todėl 19 e, procentų ir todėl elektroninis Elektroniniai viešieji pirkimai taip pat yra labai e, svarbus, e, jie generuoja maždaug nuo 100-400 milijardų eurų per metus. Poveikis šiam sektoriu gali būti tiesioginis ir netiesioginis. E, Galiu paminėti tokius aspektus kaip strategija Europa 2020, bendroji skaitmė rinka, Europos skaitmė darbo tvarkė, metinės ekonomikos apžvalgos, Europinis semestras ir viešo administravimo modernizavimas ir mes savo administracijos struktūrų nuolat prašome mažesnėmis sąnaudomis pasiekti geresnių rezultatų. Kam reikalingas tas saveikumas? Tai yra labai galinga priemonė siekiantis spręsti dabartinės problemas. Mes turime tapti. E, veiksmingesni, o ne efektingesni. Taigi turime vadovautis atitinkamais e, principais e, nuo žodžių pereiti prie darbų, mes labai daug kalbame tuo tarpu, turime e, turėti galimybę dirbti pagal vieno langelio principą, kuomet duomenys yra pateikiami vieną kartą ir po to jais gali e, atitinkamos institucijos jau dalintis savarankiškai, jeigu to e, prireikia ir e, taip pat reikia mažiau bendrauti tiesiogiai akis į akį su viešojo sektoriaus pareigūnais ir galime rasti duomenys, kurie yra įvairiose registruose saugomi viešos administracijos veiklos skaidrumą būtina užtikrinti, tam yra būtina atvira prieiga prie paslaugų ir prie duomenų, taip pat reikia optimizuoti ir supaprastinti įvairias e, ministerijose taikomas procedūras ir reikalavimus tam, kad viešo administravimo sektorius galėtų pasiekti šių rezultatų, būtina užtikrinti saveikumą tarp atskirų institucijų ir turi dalintis teikiamomis paslaugomis ir sprendimai supaprastinti procedūras visose ministerijose ir procedūros paprastinimas yra būtinas e, visoje viešo administravimo aplinkoje komisijos struktūrose Taip pat, kalbant apie politinę darbo tvarkę, tarpusio savaikumas tampa vis svarbesnis, ES politinė darbo tvarkė pastebime skirtingose srityse vis daugiau savaikumo. Taip pat naujoje komisijos kolegijoje šiuo klausimu labai domimas, ypač tą inicijuoja komisijos vicepirmininkas, saveikumas yra vienas iš prioritetinių klausimų politinė darbo tvarkė, vyriausybių vadovai, es valstybių narių taip pat pripažino saveikumo svarbą siekiant modernizuoti viešo administravimo sektorių. Ar saveikumas yra svarbus? Norime jums pateikti ekonomistų pateikiamą pavyzdį apie saveikumo daromą ekonominį poveikį. E, ta svarbiausia informacija skaidrė pateikima pakankamai nedideliais skaičiais, tačiau e, saveikumas yra labai svarbus siekiant tarpusavėje sujungti viešasias paslaugas, e, tuomet e, piliečiams reikia mažiau laiko praleisti bendraujant su viešąją administraciją ir gali šį sutaupytą laiką skirti ekonominiai veiklai ir padinti savo indėlį į BVP. Šioje skaidrėje matote, skaičius, kurie grindžiami pasaulio banko skaičiavimai susijusiai su BVP sukūrimu per vieną valandą. Jeigu piliečiai dešimt kartų sustinka su viešo administravimo sektoriumi, kiekvienas sustikimas trunka dešimt minučių, pavyzdžiui, Belgijoje e, Tai reikštų maždaug 2,35 milijardus eurų BVP paimų praradimo, Prancūzijoje 12,8 milijardai eurų ir tai yra tikrai rimtas pinigų sumas, negalime jų paprasčiausiai ignoruoti. Kokie yra svarbiausi iššūkiai, kodėl dar neužtikriname to suvaikumo, jeigu jis yra toks svarbus, galime pateikti Švedijos pavyzdį, aš šią šalį pažįstu geriausiai, Švedija priklauso dešimtukų ES šalių, kur, kuriuose yra didžiausia interneto sklaida. Piliečiai, kurie e, naudoja internetą bendraudami su e, viešosios valdžios struktūromis, e, E, iš viso e, Švedijoje internetas, e, internetą turi 93 procentai namų ūkių, tačiau tik 72 procentai naudojasi jo bendraudami su valdžios struktūromis, taigi vien infrastruktūros nepakanka, reikia užtikrinti ir tą saveikumą, <clears throat> nes niekada negalime pamiršti to bendrojo vaizdo siūlant, formuojant ir teikiant atitinkamas paslaugas viešo administravimo sektorė ir būtent to mes siekime savo e, programą ISA kvadratu. Tai yra mūsų programa. Saveikumui jau ilgą laiką teikiame pirmenybę, tačiau remdamės anksčiau gyventų programų patirtimi, suvokime, kad reikia ateityje dar daugiau nuveikti, pasimokyti iš patirties ankstesnių programų gyvenimo, įtraukti tinkamas išvadas į naujas programas. ISA kvadratų programa turi vienintelį tikslą, kaip ir jos pirmtakės. Mes siekime palengvinti galimybę <clears throat> bendrauti tarp valstybių ir tarp atskirų sektorių elektroniniu būdu, taip pat palengvinti administracinių struktūrų tarpusio bendarbiavimą bei e, palengvinti bendarbiavimą e, piliečių ir verslo su administrac... viešo administraci... viešosios administracijos sektoriumi arba viešo administravimo sektoriumi. Taigi mes teikime tinkamus priemonės ir pasiūlymus, kurios palengvintų bendravimą tarp atskirų sektorių, tačiau taip pat ir tarp viešojo sektoriaus bei verslo struktūrų ir piliečių tiesiogiai ir netiesiogiai. Apriptis, palyginti su dabartinė programa, yra padidinta, nauja programa kaip ir jos pirmtakės yra skirta sukurti tarpusavio saveikumo sprendimams, neribotam naudojimui su kitomis es institucijomis, tarnybomis, taip pat nacionalinių regionių ir vietos lygio e, viešo administravimo struktūromis. Sieksime e, sudaryti galimybės teikti elektroninės paslaugas, taip pat e, išplėsti dabartinės programos apriepti ir vykdysime bandomasias programas, testuosime bandomosius sprendimus, e, rengdami tam tikrą sprendimų inkubatorių, tam, kad e, šie sprendimai pasiteisinę po to galėtų būti perimti tinkamų komisijos tarnybų. Mūsų svarbiausią tikslą remia tam tikri operaciniai tikslai, įgyvenant įvairius programinius veiksmus ir iniciatyvas, jų pavadinimai pateikiami šioje skaidrė, tokiu būdu mes siekime sumažinti biurokratinę naštą bendraujant ir sąveikaujant tarp atskirų sektorių. Taip pat e, siekiame plėtoti naujus pasiūlymus susijusius su tarp sektoriniu bendradarbiavimu ir sąveikavimu. Kalbant e, apie naujas priemonės, e, jos taip pat bus kūrimas remiantis dabar e, įgyvenimo projektą sukauptą patirtimi, tačiau taip pat galvojame ir toliau į priekį, galvojame apie naujus pasiūlymus. Mes siekime sukurti bendrą struktūrą, tam tikrą e, sprendimų karto, kartografiją, apibrėžti bendruosius kriterijus standartus bei e, skatinti ieškoti naujų kriterijų ir standartų, plėtoti tuos mechanizmus, pagal kuriuos būtų galima įvertinti e, ir e, padidinti siūlomų sprendimų apimtis susijusius su savykumu, kaip mes vertiname ir e, kontroliuojamą programos įgyvendinimą. Tas e, stebėjimas ir vertinimas vyksta nuolat, rezultatai skelbiami internete Taip pat yra numatytas tarpinis vertinimas bei gautinis vertinimas, kuris rezultatai, kurio bus perduoti parlamentui. Jame pateikimi duomenys apie programos įgyvendinimo rezultatus. Esame parengę rodiklių e, baigtinį sąrašą ir taip pat atskirų rodiklių, e, kurie yra ypač svarbus užtikrinant saveikumą. <clears throat> Taip pat e, e, veiksmai gyvenančią programą e, bus gal, galima juos įvertinti kiekybinių požiūriu, kalbant apie programos biudžetą ir trukmę, trukmė yra penkeri metai nuo 16-20 metų ir finansavimas trauktas į daugiametę finansinę programą, jai skirta maždaug 131 milijonas eurų, tai yra maždaug tiek pat, kiek ir dabartiniai programai, tik tai ta suma paskirstita per atitinkamą metų laikotarpį, metams skiriama 26 milijardai eurų ir paskutinės mano pranešimo skaidrė, šiek tiek e, susiję tarpusavės pačius svarbiausius faktorius, į kuriuos norime atkreipti dėmesį. Mums būtina užtikrinti aukšto lygio bendarbiavimą tarp e, viešo administravimo sektoriaus tarnybų ir valdžios struktūrų, e, stengtis išvengti veiksmų dubliavimus. Mums reikia aiškios sistemos, kurią galėtume įgyvendinti siūlomus sprendimus, turi būti vienoda viso Europos Sąjungo, visuomet turime ne paleisti iš akių bendrojo vaizdo, žinoti, kur einame ir kodėl siekiame užsibrėžtų tikslų, taigi turime laikytis viso apriepiančio požiūrio. Ir galiausiai mums reikia pastelgti visus turimus priemonės tam, kad pasiekime geriausių rezultatų ir taip pat komisijoje jos naujoje kolegijoje dabar turime atsverusi galimybių darbą, kadangi komisija stengiasi visais būdais pabrėžti įvairias bendradarbiavimo galimybės ir bendraudami su valstybėmis narėmis išorinių pasaulių kartais žinome, komisija įneša sumaišties, e, nes yra neaišku, ar mūsų daugelis iniciatyvų yra koordinuojamos komisijos viduje, taigi mes sustikinėjame su visomis komisijos tarnybomis, kuris atsakingas už tokio pobūdžio iniciatyvas, bendradarbiaujas ir e, dirba viešojo sektoriaus modernizavimo linkme ir mes tengiamės, kad veiksmai būtų koordinuojami, kad mūsų tikslai būtų bendri, kad jie būtų suprantami, kad mūsų siunčiama žinia būtų aiški ir vieninga. Labai ačiū uždėmės, kalbėjau šiek tiek ilgiau nei tikėjusi pirmininkas. Labai ačiū už jūsų puikų pranešimą. Dabar iš karto pereisime prie dviejų atskirų atvejų tyrimų rezultatų pristatymą ir pirmasis e, kalbės pirmoji ponė Pedrozo Deloitte Consultants įmonės konsultantė pristatys pirmąjį Portugalijoje atliktą tyrimą. Prašom, žodis Jums, gerbima kolegė. Dėkoju. Labadiena, ponios ir ponai, ir ačiū už šią progą pasidalinti su jumis tuo, ką nuveikėme naudodamiesi saveikumu e, e vyriausybės strategijoje Portugalijoje. Norėčiau pasidalinti keletų minčių apie ISA 2 programą. Marga, į Margaritą turbūt turiu kreiptis dėl skaidžių. Ačiū. Tai štai, pirmoji skaidrė yra skaidrių, e, yra gairių rinkinys. Ir čia matote vyriausybės strategiją. Viskas prasidėjo 1999 metais. Tuo metu mes kalbėjome apie taip vadinamas piliečių krautuves, kur apie vieno langelio reikalų tvarkymo principą. E, saveikumo srityje tai buvo didžiulis žingsnis pirmin, tai turėjo didžiulį poveikį Portugalijoje, nes tai buvo viena iš gairių um, į vyriausybės srityje. 2010 metais buvo, buvo primti nauji sprendimai, mokėmės kartu su kitomis valstybėmis narėmis, rengėme strategijas. Leiskite pasakyti, kad ta galimybė dalintis patirtimi yra ypatingai svarbus dalykas, nes tai leido Portugalijos atveju bent jau nuveikti kažką, kas buvo numatyta projektuose. E, iš tikrųjų, buvo sulauktas spaudimo, mes e, dalyjomės patirtimis su kolegomis ir kolegos iš Belgijos mums padėjo iš tikrųjų labai daug, nes priešinku atveju būtume padarę per nelik daug klaidų. E, valstybės narės, kai susėtų atstovai prie stalo ir keičiasi idėjomis, tai yra vienas iš geriausių dalykų. Tai suteikia galimybių viską padaryti geriau. Tada ačiū kolegoms iš Belgijos, jiems esu labai dėkinga už tai. Antra, norėčiau tarti porą žodžių apie mūsų pasiektą sėkmę e vyriausybės srityje. Mes turime ir tam tikrą praktinę pusę čia, be kurios būtų neįmanoma suprasti, kokie sunkumai iškilo sąveiką dėgiant praktikoje. Kilo techninių organizacinių kliūčių. Na štai, ačiū Margarita už pakeistę skaidruolę. Taigi mūsų istorijos sėkmė turi praktinę pusę, nes priešingų atveju be to būtų neįmanoma suprasti, su kokiais sunkumais bus susidurta dėgiant praktikoje. Techninių, organizacinių, semantinių ir teisinių klausimų iškilo visa eilė. E, tai buvo įdėkta e, atitinkama kortelė. Kodėl iškilo tų sunkumų? Todėl, kad kyla tam tikrų specifiškumų iš mūsų konstitucijos. Mes turime turėti atskirą duomenų bazę, kur saugomi piliečių duomenys. Ir šis iššūkis, su kuriam visi pritarėme, leido pasinaudoti mums Portugalijos technologiniu kūrybiškumu ir pasinaudoti sąveiką buvo stebuklingas sprendimas. E, tas projektas tuo metu buvo laikomas neįmanomu, neįgyvendinamu, tačiau buvo pasitelktos įvairios sistemos, įvairios struktūros ir tuomet mes pasitelkėme sąveikos taisyklės, pasitelkėme Europinę sąveikos sąrangą, tai buvo ypatingai svarbus metas sujungti visus tuos dalykus. Na ir galiausiai situacija pagerėjo, kas, o kai dėl semantikos dalykų. E, tai buvo vienas iš didesnių iššūkių, tačiau paskui, bet dar padirbėjus, pasiekime ir čia sėkmės, 9 milijonai piliečių kortelių buvo išduota ir paskui tas saveikumas, ta techninė pusė e, buvo plėtojama toliau ir pamatėme, kad visą tai padaryti buvo įmanoma. Tačiau gyvenom ir kentėjom, mokėmės iš pamokų, e, darėme išvadas. Na ir šiandien noriu tomis pamokus pasidalinti su jumis. E, ir paaiškinsiu šiek tiek paskui, kas ir kaip, kokios buvo tos mūsų pamokos. Pirmiausia, turime pakeisti mąstyseną. Mes turime būti lankstesni, kad suprastume, kas ir kaip. Ir mes turim visą laiką kelti klausimą, ar tai, ką mes norime įdėkti, bus naudinga kitiems, ar jie irgi to paties nori. Dėl to susitikdavome su kitų valstybių narių atstovais. Jie, jos visos šalis buvo atskiros, su atskira patirtimi, jos visos buvo unikalios. Tačiau, žvelgiant iš mūsų pusės, reikėjo suprasti tai, reikėjo būti kukliems ir suprasti, kad bus būtini kompromisai, kad turime būti atsparus tuo pat metu. Antroji pamoka buvo viską daryti kuo paprasčiau piliečių kortelės projektas buvo silpnas ir mes jau manėme kartais net, kad jisai nepavyks. Ir tuomet, kai iškyla tokių klausimų, reikia viską suskirstyti atskirai segmentais ir spręsti problemas pavieniui. Ir štai išmokom trečią pamoką. Į skirtumus reikia atsižvelgti, apie juos Reikia nuolatos komunikuoti, reikia tuos skirtumus tinkamai organizuoti. Na ir paskutinė pamoka buvo sunkiausia, tai buvo semantinė pamoka. Atskirų žodžių reikšmės. E, mes galime versi, kai kalbame atskirus tekstus, mes galime sutarti dėl tikrų standartų ir galime paskui apie tai nebemastyti. Tuo tarpu žmonės yra visai kita istorija. Net dabar, kai aš kalbu, kiekvienas iš jūsų, išgirdęs mano žodžius, juos supras pagal save, pat pa, su tiem, su tiem žodžiams teiks savo interpretaciją. Tam reikia paprastumo, aiškumo, tam reikia komunikavimo ir aiškaus prioritetų išdėstymo. E, tai yra iš tiesų ypatingos svarbos dalykas. Kalbant apie tai, norėčiau išreikšti taip pat nuomonę apie ISA 2. Pasinaudosiu tuo, ką sakė komisija, Europos komisijos vicepirmininkas. Ilgai metai darbo savykumo srityje ir elektroninės vyriausybės srityje e, padėjo pasiekti rezultatų, padidėjo e, vyriausybės efektyvumas. Tačiau reikia pasakyti, kad norint užtikrinti kuo geresnės kokybės paslaugas piliečiams ir įmonėms, dar tenka padirbėti. Tuo ir baigiau savo pasisakymą. Todėl į IZA ir ISA dvi pro, programas galiu pasakyti, kad tai yra tie dalykai, kurie padeda viską sujungti draugien į vieną sistemą. Būtina pasinaudoti tuo, kad būtų galima pateikti inovacinių sprendimų, kuriuos galėtume pasitelkti ir jų pagrindų galėtume gyventi savo programas. Visa šiandien yra sukaupta daugybė patirties. Ką galim su tą patirtim daryti? Tu kaupti duomenis, turėti atvirus duomenis, galbūt numatyti kažkokių naujų žodžių su naujom dilemom, ko gero reikėtų jos pateikti valstybėms narėms. Galbūt visos metodologijos ir e, priemonės turėtų naudojamos tik vyriausybių, o galbūt tai galėtų būti progai visą tai pažvelgti kitaip. Ponios ir ponai, barjerai, su kuriais turim šiandien, yra praktiškai tie patys kaip praeitį. E, paslaugas tiekti tarp valstybinių lygmenių yra nelengva. E, nauji verslo modeliai prie to juos svarbu atsižvelgti. Ir taip pat svarbu, kad būtų atviros duris kitiems subjektams šioje srityje. Kas atsitiks su projektais, kuriem pasisekė Stork, Jelps ir kai kurie kiti viešųjų pirkimų sprendimai, kaip bus kaip bus su jais, kas pasinaudos jų komercinę atneštą naudą, ar valstybės narės, ar kas kitas. Tai yra tie klausimai, kuriuos turim kelti. Ir čia išvelgiu naują pradžią. Reikalingas dualistinis požiūris. Reikia susitelkti į svarbiausius dalykus ir jais naudotis kaip priemonę kurti atvirą vyriausybės sistemą E, kur galima bus ieškoti naujų reikšmių, kur galima bus dirbti aktyviai piliečiams ir valstybėms. Na ir nepaisant bendro sustarimo tarp valstybių narių dėl to, kad bus išlaikyta ISA 2 programa, e, sąveika yra būtinas dalykas, jai reikalinga nauja strategija. Ir čia mes kartais mastome skirtingai kyla klausimas, ar mes tikime būtinybę atverti vyriausybės piliečiams. Na ir apibendrindama norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad ISA 2 yra puikiai priemonė sanglaudai užtikrinti bei technologiniam vientisumui užtikrinti valstybių narių. Būtent dėl to aš manau, kad tai yra nauja proga, tai yra galimybė padėti naujos pradžios pagrindus. Reikėtų taip pat numatyti naujus projektus, kurie galėtų būti savotiškai sprendimų inkubatoriais ar tilteliais jungiančiais mūsų naujais sprendimais. Būtina remti tokius projektus kaip įsens. Taip pat būtina e, numatyti tam tikrą gaubtą apimantį daugelį įvairių projektų. Kai Dabar yra teikiamos rekomendacijos, kurios apibendrina tai, ką aš sakiau. Aktyvumas, bendravimas su valstybėmis narimis ir piliečiais. E, būtina nepamiršti, kad tai, ką mes darome, turi tiesioginių pasiekmių atskiroms valstybėms, sektoriams. Tai turi būti tokie pasiekimai, kurie padėtų kurti darbo vietas, užtikrinti geresnę jų kokybę. Ir norėtume, kad iš to e, atsiras daugiau džiaugsmo visiems europiečiams reikėtų pasinaudoti tomis visomis elektronikos priemonėmis tam, kad mūsų gyvenimas taptų paprastesnis, kad paprasčiau būtų teikti tarp valstybinės paslaugas, kad būtų galima geriau tarpusavį prekiauti. Visą tai užtikrina geresnį demokratinių procesų vyksmą. Tačiau būtina nesisakyti taip pat ir privatumo apsaugos. Na ir paskutinis dalykas, bet taip pat toks pasvarbus, kaip prisakyta, yra atvirumas. E, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, atskiri padaliniai e, veikianti šiame sektoriuje turi būti išklausyti. Būtina sujungti visus visuomenės sluoksnius ir pasinaudoti tuo, kas jau egzistuoja bandym, bandomuosiuose projektuose, o būtent siekti socialinės ekonomikos plėtojimų ir socialinės didesnės integracijos. Na, Norėčiau pasakyti, kad visa tai padeda kurti tiltą tarp į vyriausybės vadinamosios ir atvirumo. Dar kol kas tokio mąstymo būdo šiek tiek trūksta, bet jį manoma susikurti ateičiai. Dėkuoju. Madam, uh, uh, we are after your speech, we are even more. O, ačiū po jūsų kalbos, esame dar labiau įsitikinę, kad e, viskas, ką darome, yra labai naudinga ir prasminga. Pateikite puikų pavyzdį. O dabar suteiksiu žodį ponui Romantmovskui, kuris pristatys antrojo tyrimo rezultatus. Jis yra Lenkijos viešo administravimo ir skaitmenizacijos ministerijoje ministerijos sekretorijos pavaduotojas ir taip pat paprašyčiau kolego, kolegos e, įtrė komiteto vicepirmininko Ransdorfo pakeisti mane pirmininkaujančiojo kėdėje ir baigti pirmininkauti. Šiam posėdžiui mes galime E, pradėti, tačiau kol mane pakeis, aš iš savo kėdės nesitrauksiu, nes kažkas joje turi sėdėti. Labai ačiū, pan pirmininkė, ponios ir ponai, man didelė garbė šiandien su jumis sėdėti šioje salėje, ačiū už kvietimą. Mes esame e, verslo revoliucijos liudininkai, vyksta poveik, pokyčiai, kurių varomoji jėga yra keitimasis domenimis, ekonomikos didelės rytis, svarbios tokios kaip energetika ir ryšiai. Tinkamai naudojant išmintingai duomenis, juose galima tapti lyderis. Būtina užtikrinti skaitmeninės ekonomikos būtinas sąlygas ir e, viešo administravimo srityje pirmiausia reikia užtikrinti e, prieinamumą prie skaitmeninių viešųjų paslaugų ir mažinti sąnaudą šių paslaugų teikimo siekiant šių tikslų būtina atlikti daug užduočių, daug ko pasiekti norėčiau pateikti e, pakankamai paprastus pavyzdžius apie tai, kaip Lenkijoje mes siekiame įgyvendinti tarpusavio suveikumą. Bendrai būtų galima teikti, kad viena iš svarbiausių šios srities veiklų yra susijusi su skaitmeninių kliūčių panaikinimu, sprendžiant tarp valstybinius klausimus, tačiau taip pat ir tarp sektorinius klausimus santykiuose tarp administra, viešojo administravimo sektoriaus, verslo ir piliečių būtina teikti E, prieinamas skaitmeninės viešasias paslaugas. Kitas labai svarbus vaidmuo yra viešųjų duomenų prieinamumas. Ir dar vienas labai svarbus aspektas yra susijęs su viešojo administravimo sektoriaus funkcionavimo sąnaudų mažinimo. Atrodo, kad vienas iš svarbiausių suveikumo aspektų ir vaidmenų gali atsiskleisti europiniu lygiu, virš valstybiniu lygiu. Ir vienas iš geriausių pavyzdžių yra susijęs, susijęs su, su uh, e, EIDAS elektroninio identifikavimo ir paslaugų tiekimo reglamentas, šio reglamento tikslas yra užtikrinti saugę galimybę identifikuotis e, elektroniniu būdu. Šio reglamento įgyvendinimas e, bus glaudžiai susijęs su vienu iš projektų, kuris buvo įgyvendinamas ISA kontekste, turiuomenyje STORK projektą. Ten buvo išbandomi praktiškai tam tikri modeliai, prototipai, kurie mano manimu bus labai naudingi rengiant paskutinius sprendimus susijusius su EIDAS e reglamento nuostatų įgyvendinimu. Manau, kad kiekviena valstybė narė turės imtis veiksmų keliose srityse. Viena iš tokių sričių bus susijusi su tam tikrų teisėkuros darbu, galbūt ir nedidelės apimties. Antra vertus, čia turime reikalus naujo pobūdžio sprendimais, pavyzdžiui, e, skaitmeninė spauda ir ją reikės iš naujo įgyvendyti. Na ir kitas, e, e, kita užduočių grupė susijusi su jau esančių sprendimų pertvarkymu arba pritaikymu prie skaitmeninės aplinkos, tam, kad būtų galima visus šius sprendimus naudoti visoje Europos Sąjungoje, panaikinant tarp valstybinės sienas atrodo, kad naudingų siūlomų sprendimų informacijos šaltinių taps e, tam tikri bandomieji modeliai, tik, tam tikri nustatyti standartai, kurie pagal ISO programą buvo bandomi ir nustatomi siekiant Europos lygių. Tai buvo pavyzdys apie standartus Europos lygių, dabar noriu pateikti kelis pavyzdžius susijusius su to, kaip mes sprendimus įgyvendiname Lenkijoje vienas, viena iš svarbiausių užduočių yra skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimas, o čia vienas iš, viena iš svarbiausių prielaidų yra prieiga prie viešųjų registrų duomenų. Lenkijoje esama apie 600 e, įvairių registrų, jų tikrai per daug ir sunku būtų įsivaizduoti tokią sistemą, kuri leistų pasinaudoti visų registrų duomenimis mes atlikome analizę, tyrimą, kurio rezultatai parodė, kad pakanka užtikrinti prieigą prie maždaug šimto duomenų esančių keliuose registruose tam, kad būtų galima išspręsti visus piliečių arba verslininkų rūpimus klausimus ir būtent šią kryptimį mes ketiname tą sprendimą įgyvendinti, mes ketiname uh, sukurti tam tikrą duomenų grandinę, kurioje mes patalpinsime duomenis iš tų kelių svarbiausių registrų. Kita labai svarbi e, sritis, atsižvelgiant į tai, ką pradžioje minėjau, kad e, duomenys yra ekonomikos e, alkūninis velenas, tai yra viešojo administravimo sektoriaus teikiamos paslaugos ir viešojo administravimo sektorius dažnai užsako įvairias ekspertizės, tačiau taip pat e, jam prireikia ir įvairių duomenų, kuomet tie duomenys yra užsakomi, už juos sumokama mokesčių mokėtojų pinigais, tai e, reikėtų tos duomenys maksimaliai išnaudoti ir dėl to mes teikiame pasiūlymą duomenys, už kuriuos jau yra sumokėta, po to nemokamai suteikti verslo struktūroms, nevyriausybinėms organizacijoms tam, kad pastarosios remdamosios šiomis duomenimis galėtų teikti naujas paslaugas e, arba kurti naujus produktus. Lenkijoje taip pat nemažą vaidmenį atlieka ir pats duomenų kiekis, kurio yra naudojamasi, todėl būtina veikti nu, keliose platformose arba sritise, pirmiausiai atliekant tam tikrus informacinio pobūdžio veiksmus, tačiau taip pat norime uh, nustatyti labai aiškias taisyklės, jas aiškiai aprašyti, taisyklės susijusias su pakartotiniu duomenų naudojimu. Taip pat labai svarbus elementas būtų interneto svetainės sukūrimas, kurioje būtų galima rasti visus duomenis, e, prie kurių prieiga užtikrina viešo administravimo sektorius. Gyvendindami e, su institucijų tarpusavio suveikumu susijusius sprendimus turime nepamiršti ir finansinio aspekto, Turiu užtikrinti, kad sąnaudos projektų gyvendinimo nebūtų per didelis ir ISA programos pagrindinė idėja susijusi su bendrų standartų nustatymu, tačiau e, e, šį požiūrį būtų galima vertinti ir žemesnių lygių, e, vertinant atskirus sprendimus, atskirus <clears throat> skaitmeninius produktus Lenkijoje. Re esame sukūrę tam tikrus e, sistemų informacinių blokus, kuriais gali naudotis viešo administravimo struktūros. Vienas iš tokių sistemos elementų tai yra galimybė užtikrinti nemokamą elektroninį parašą e, piliečiui, e, kurį kuomet valstybės tarnautojai elektroniniu būdu nemokamai pasirašo piliečiams reikiamus dokumentus, viešo administravimo sektorius e, turi savo žinioje savo programuotojų sukurtus atitinkamus elektroninius e, <clears throat> dokumentus, kurios gali savo kompiuterinėse sistemose susiinstaliuoti valdymo institucijos. Ir tie mechanizmai reikalingi e, sukurti atskirose administravimo lygiuose, Todėl būtina pasinaudoti visomis turimos priemonėmis tam, kad galėtume skatinti tokias permainas Lenkijoje. Mes tą reglamentą įgyvendiname keliais lygmenimis ir pats žemiausias lygmuo susijęs su rekomendacijų teikimu. Skaitmenizacijos ministerijos administracija yra patvirtinusi tam tikrus, patvirtinusi tam tikrus principus E, kuriais mes e, rekomenduojame naudotis, kuriant naujas informacinės sistemas. Ir e, vien, tai yra vienas iš būdų būtent rekomendacijos, tokie švelnus pasiūlymai, tačiau turime taip pat ir teisinių elementų. Vienas iš tokių yra tarpusavio saveikumo mechanizmų įtraukimas į visoje valstybės valdymo struktūroje veikiančius naujus mechanizmus, dar vienas naujas etapas, kuriame į kurį norėtume įtraukti tarpusavio saveikumo principus, tai yra finansavimo mechanizmai. Šiandien Lenkijoje yra įgyvendinama e, skaitmeninės Lenkijos veiklos programa vadovaujantis e, tam tikrais valstybės patvirtintais principais, jie apriepia plačiai juosti internetą, skaitmeninės paslaugas, e, taip pat e, <clears throat> skaitmeninių gebėjimų lavinimą vienas iš svarbiausių kriterijų, kurio vadovavimis įgyvendinami šią programą yra susijęs su kai kurių principų laikymusi, e, principų, kurie skatina tarpusavio suveikumo mechanizmų plėtojimą. Tiek būtų iš mano pusės informacijos. Labai ačiū. Ačiū, ponai. Movskai, jūsų prašymas buvo labai įdomus. Aš esu šiek tiek susipažinęs su padėtimi Lenkijoje, kadangi esame kaimininės šalis, pats esu iš Čekijos, taigi žinau, kad e, Lenkija ir sukaupusi yra nemažai geros patirties, teigiamas patirties, būtų galima pasidalinti su kaimininėmis šalimis. Noriu pasakyti, kad e, jūsų pranešimas parodė, kaip svarbu užtikrinti decentralizavimą nes tokia didelė šalyje pačkai neįmanoma centralizuotai visų paslaugų teikti ir užtikrinti visapusišką saveikumą. Kai studijavau vadybą, manau, turiu pasakyti, kad e, pirmasis principas, kuriuo vadovavosi kiti specialistai, ekspertai vėliau, tai buvo e, Junktinių valstybių geležinkelių centralizuota valdymo sistema. Ir e, po to paaiškėjo, kad šis modelis ne visuomet yra pritaikomas ir informacinių technologijų pažanga leido mums uh, atskirus sektorius decentralizuoti, todėl manau, kad ateityje decentralizacijos aspektas taip pat bus labai svarbus siekiant, kad visa sistema taptų veiksmingesnė ir jos rezultatai būtų geresni. Dabar suteiksiu žodį ponui Zorinio. Taigi, jis yra salėje, jis yra labai atsakingas kolega, nes e, ketvirtadienį po pietų jis e, atlieka savo kaip pranešėjo pareigas, taigi jums žodis, ponė Zorinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš buvau čia klausimų, nuo pat klausimų pradžiojo, išklausiau pasisakymų. Ir tie pasisakymai iš tikrųjų labai atitiko šios dienos temą ir atspindi tos iššūkius, su kuriais susidurėme. Pone pirmininkė, mes negalime, jeigu taip galime sakyti, veikti turėdami tokį pat uh, administracijos modelį, koks jis egzistavo seniau. Mums reikalinga decentralizacija, mums reikalinga dėl to visiems susitarti vieningai, pasitelkti būtina naujas technologijos priemonės ir sąveikos galimybės. Tai leidžia priimti viet, politinius sprendimus ir būtina užtikrinti visų tų sprendimų tam tikrą susijimą, agregaciją jų. Mes girdėjome apie Lenkijos patirtį, panašių pavyzdžių turime ir Portugalijoje. Norėčiau pasakyti, jog e, mes, e, kad, kad mano kolegė yra dirbusi kaip valstybės pareigūnė, yra puikiai išmananti valstybės tarnybos reikalus pati labai aukštos kvalifikacijos valstybės tarnautoje. Mes čia e, konstitucinės faktiškai diskusijas surengėme dėl šių klausimų, nes mums reikėjo išspręsti visą eilę dalykų susijusių sąveiką ir duomenų bazių, kurių reikia visiems kalbėti tą pačią kalbą ir vieniems kitus teisingai suprasti. Dėl to sąveikos užkimas buvo būtinas. Ir manau, aš kaip pranešėjas ir turiu pirmiausia vaidmenį klausyti ir sužinoti to, ko trūko. O trūko štai ko, mano supratimu. Ši kai gila klausimas, kaip ši problema bus saveiki su piliečių poreikiais. Mums būtina susijęti suinteresuotus e, subjektus su visuomenė plačiaja prasme. Buvo sakoma, kad neformalios diskusijos jau vyko su komisija šiuo klausimu. Europiečiai remia šias iniciatyvas. Šiandien išklausyti pranešimai rodo, kad daug kas pagerėjo. Mes juk to ir siekiame. Mums būtina pasižiūrėti, kas iš tikrųjų tinkamai veikia, kas gal veikia netaip tinkamai. Pone Imstas minėjo, kad piliečiai ir verslas turi e, pareikšti tam tikrą pasitenkinimą, turime saukti pasitenkinimo reakcijos iš viso to. Ir tas pasitenkinimas turi būti ne tik savai suprantamas, bet ir jo turi būti siekiama. Nemanykime, kad viskas yra suprantama, jog to, ko mes norime, būtinai turi norėti ir kiti. Ne, nebūtinai. Suvokti kitų poreikius yra būtina siekiant to saveikumo. Tad aš manau, kad dar turime kur žengti pirmin. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū už apibendrinimą. E, Portugalijos istorija rodo mums, kad galimybių yra, o ponas Zorinijų galbūt atskleis paslapčių, kaip geriau tą saveikumą užtikrinti. Pana Zorinio, aš jau sakiau, kad praeitį Portugalijai pavyko susitvarkyti, pavyko atrasti vandenynus. O dabar vėlgi, vandenynų įveikus belieka susitvarkyti su debesimis. Kolegija konsarė kalbės, jis yra panešė taip pat imko komitete šio klausimu. Kolegija konsarė, prašau. Dėkoju. Ačiū svečiams už jų įdomius pranešimus. Mane ypač sudomino Portugalijos pavyzdys. Jūs kalbėjote apie tapatybės korteles ir pasiektą pažangą šioje srityje. Norėčiau paklausti komisijos atstovų. štai ko. ISA 2 programa yra labai abstrakti. Ir kaip Jūs manote, kaip reikėtų numatyti, kokius konkrečius žingsnius reikėtų žengti, kad vystytųsi skaitmeninė infrastruktūra? Ar tai reiškia kokius nors technologinius pasikeitimus? Ar mes dar ne visus juos galime numatyti, bet kai kas sako, kad, na, Taip atrodo turėtų būti ir taip gali įvykti. Europos Sąjungos piliečiai, įskaitant ir žmonės, kurie um, ne visi moka skaityti, jų tokių yra nedaug, bet tokių yra, kaip jiems reikės versti su ta sistema. Mes nenorėtume, kad atsirastų daugiau skaitmeninių agresyvumo. Nenorėtume ar, ar, įžeidin, ar įžeidimo žmonių dėl to, kad jie nemoka elgtis su kompiuteriu. Jeigu kažkas ne, nemoka skaityti, yra neraštingas, jeigu kažkas ne, nesugeba dirbti kompiuteriu, mes nenorėtume, kad žmonės jaustųsi atskirtyje esantis. E, kaip bus dirbama, kad būtų pasiekti ir tie žmonės, kad jie būtų įtraukti į šios sistemos sukūrimą. Pavyzdžiui, Estijoje pensininkams buvo surenkti mokymai. Tačiau, nepaisant to, kad jie buvo apmokyti, gilo įvairiausių klausimų, dėl to, pavyzdžiui, kaip įsigyti kompiuterį, ar jį įsigyti. Pagalvokite apie tai, e, galvodami, kaip priartinti piliečius prie Europos Sąjungos. Dėkuoju. Pirmininkas. Kolega Bonė bus kitas kalbėtis. Ačiū, ponė Jakonsari, už jūsų pasisakymą. Daugelį regionų problemų kyla nemažai. Reikia pasakyti, kad, iš, kad pietų Europoje yra labai svarbus tie projektai. Projektų tikslas buvo toks, buvo siekiama peržengti tam tikrą naštą turėtą iš praeities. Kitas kalbėtojas yra šešėlinis pranešėjas iš EPP, kolega, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad viskas jau buvo pasakyta. Tad nebelengva, ką nors naujo negirdėto pridurti. Tiesiog noriu padėkoti pranešėjui, taip pat ponui Domovski ir e, ponui Pedrosa kalbėjome apie sąveiką, apie prioritetus tiek Lenkijoje, tiek kitur. Kalbėjome apie naujus sprendimus elektroninių idėjų įgyvendimą Portugalijoje. Manau, jog svarbu yra suprasti tai, kad abiem atvejais Abu mūsų pranešėjai minėjo, jog labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip dėkti atvirą valdyseną ar vyriausybę. Šiandienos savo pasisakymę komisija pateikė puikių minčių dėl paprastų priežasčių. Aš manau, kad sąveika yra tas dalykas ir programų reguliavimas yra tas dalykas, kurie yra susijęs su tesniais sprendimais. Tačiau šiandien ir šito klausimo dėka mes supratome, kad čia mes nekalbame tik apie techninius sprendimus, kalbame ne tik apie technologijas, kalbame apie bendros skaitmeninės rinkos pagrindų paklojimą. Tai taip pat užtikrina tvirtesnę atvirą valdyseną ir valdymą ir tvirtesnį demokratijos modelio įsigalėjimą. Europos parlamentas, manyčiau, irgi turėtų labiau įsitraukti į saveiką aplinkos problemų įgyvendinimą. E, turime skleisti žinę apie šią programą savo šalyse. Turiu vieną ar du klausimus. Pirmiausia, kaip, kaip pavyko įgyveninti įsą programą. Portugalijoje, Lenkijoje ir kitose valstybės narėse rezultatų yra laukiama iš šių programų. Ir kitas klausimas. Ar atpažinote kokiu nors teisinių spragų, kai norėjote tą sąveiką gilinti? Nes komisijos pranešime buvo minėta ta teisėkuros spraga. Manau, kad geriausia mums visiems būtų tokias spragas rasti kuo anksčiau Ir dirbant prie šio teisėkūros paketo turime būti pasirengę veikti atvirai ir turime galbūt pasiūlyti kai kuriuos teisės aktų pakeitimus. Tie pakeitimai galėtų būti teikiamų skaitmeninės rinkos paketo dalis. Europos komisija netrukus tokį pateiks. Ačiū. Jau, Mr. Bonai. And from uh, <clears throat> the political group. Ačiū ponia Bonė, liberalų demokratų frakcijos vardu, panas Toireris dabar kalbės, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausiai noriu nuoširdžiai padėkoti už šį klausimą, už jo metu pristatytas mintis, pateiktą informaciją. Kalbant apie saveikumą, e, reikia paminėti atskirus komponentus. Pirmiausia, komponentai, kurie veikia atskirose valstybėse narėse ir Europos viešasis administravimas mm, turėtų e, šio skaitmeniniu laikmečiu jau būti įtrauktas į valstybių narių viešo administravimo sistemas, taigi e, Europos lygmočių turėtų daugiau atsispindėti tarp valstybinių klausimų sprendime. Taigi turėtume išsiaiškinti, kur yra sukūriama europinė pridėdamoji vertė ir tikrai negalime iš anksto vadovautis teiginiu, kad viskas bus perkeliama į Europos atsakomybės sritį, taigi žinoma, Europos lygių turime sudaryti palankesnės bendrasias sąlygas, nes be jų veikti neįmanoma. Parlamente sutarime dėl to, kad pramonės komitetas daugiausiai dėmesio skirs technologijų aspektams, o ne domenų apsaugos aspektams, tačiau manau, kad diskusijos praktiškai tampa beveik eh, politinės eh, eh, išsivysto beveik arba išvirsta tam tikrą politinę šizofreniją, kuomet piliečiai pradeda labai baimintis, kad Europos lygių jų duomenys gali būti panaudojami netinkamais tikslais. Tuo tarpu jungtinėse valstijose E, galioja atitinkamos garantijos apie e, tai arba dėl to, kad JAF piliečių duomenų negalima būtų perduoti niekam už JAF ribų. Europoje tokių garantijų nėra, todėl, manau, Europos lygių būtina išspręsti duomenų apsaugos problemą ir reikia įtraukti šį klausimą kaip sudedamąją dalį į šią koncepciją. Klausimas būtų toks. Ar tai iš tiesų tik techninio pobūdžio klausimas, kurį galime išspręsti pasitelkę atviro valdymo ir e, e, atviro sprendimo platformą, ar tai e, yra taip pat ir politinio pobūdžio klausimas tam, kad išjudintume visą procesą, reikėtų tokiu būdu patvirtinti tam tikras bendrasias nuostatas ir uh, taisyklės ir žinoma, Europos parlamentas čia palaiko jūs poziciją, tačiau reikia žiūrėti ir vertinti, kaip viską vertins valstybės narės. Reikia pasakyti, paminėti, sako pirmininkas, kad dabar vyksta praškai skaitminė revoliucija ir būtina atsižvelgti į tai. Panas Maragal Žaliųjų atstovas yra kitas kalbėtojas dabar. Ačiū, pirmininkė. O į mas. Labai ačiū. Išklausiau komisijos pristatymų ir pri, e, pristatymų. Ir dabar manau, kad e, galime labai visko pasinaudoti, ką išklausėme. Labai ačiū visiems jums. Norėčiau pasakyti, kad nereikia jas A3. Procesas stabilizavosi, mes, mums pavyko jį sustiprinti, modernizuoti. Iki 20 metų jau nebereikės, jeigu programa bus pavykusi, kurti ISA 3 programą. Užteks tik tais visoms valstybėms narėms tą programą mm, apibendrinti. Aišku, nuolatos e, reikės prie to dirbti, atsižvelgti į sinergiją, į skirtingas realybės, tačiau labai svarbu kurti naują kultūrą, labai svarbu kurti naują kalbą ir e, stengtis kurti tokį naudojimą, kuris visiems būtų priimtinas. kai jūs pristatėte, ponė Pedrosa, pabrėžėte paprastumą ir semantinius dalykus. Aš manau, kad e, labai reikia atkreipti dėmesį į tų žodžių, kuriuos naudojate prasme. Esu pasirengęs dirbti kartu su ponu Sorinio, kuris yra pranešėjas, tačiau norėčiau pasakyti keturis dalykus. Dabartinėme tekste kai ko trūksta. Pavyzdžiui, tikslų trūksta labai tokių specifinių tikslų, e, savotiško kelapio įvertinimo, kuris leistų pažiūrėti, ar tai, kas padaryta, yra pakankamai gerai padaryta. Kai nusistatome tikslus, mes turime iš karto įvertinti, kokį jie duos poveikį. Taip pat turime susipažinti su visomis tomis savokomis, laimėti semantinį mūšį, nes tai iš tikrųjų yra semantinis mūšis. Turime aiškės e, mintis susidaryti apie visas mums atsiverčias galimybės. Trečia. Taip pat galima numatyti ir kitą variantą. Aš manau, kad tai, ką šiandieną išklausėme, yra kur kas geriau negu prieš tai mūsų turėtas tekstas. Mums reikia susitarti dėl uh, pagrindinių tikslų, o taip pat dėl to, kad reikia bendro, e, bendrų rėmų. Nes e, mums, e, jeigu norime jau žaisti, tai turime susikurti bendras visiems žaidimo taisyklės, kurių, kurių visi laikytųsi ir visi pripažintų. Tai būtų tikrai daug labiau apsimokantis dalykas negu kažkokių konkrečių sprendimų siūlymas, kurie būtų taikomi visoms įmonėms, e, administracijoms bei piliečiams. Man atrodo, kad e, visą tai būtų galima daug geriau įsivaizduoti jūsų pristatymę negu e, pradinėme tekste. Klausimas susijęs su E, internetu taip pat labai aktualus. Mm, ir ketvirta, dar negirdėjau dar vieno dalyko. Labai svarbu atsižvelgti į rezultatus, kurie buvo gauti įgyvendinant kitas programas, tiek ISA1, tiek kitas ES programas. Taigi mums reikia taip pat e, pradinių projektų, reikia į pagrindinius projektus, dėkti tai, kas jau įgyvendinta, e, reikia pasinaudoti tuo, kas jau įgyvendinta, o tam reikalinga gera koordinacija, tam reikalinga koordinavimas geras, tam reikalinga naudoti jau turimus mūsų ramščius, kurie neleistų visko vėl pradėti nuo nulio. reikia e, sulaužyti mums tuos rėmus, kurie trukdo siekti pažangos. Tikiuosi, kad visiems kartu tai tikrai pavyks. Antroji mūsų klausimų dalis ją pradės Blanko Lopes. Labai ačiū, aš norėčiau padėkoti už darbą, kurį atliko pranešėjas, taip pat norėčiau padėkoti už informaciją, kuria, buvo, kuria mums buvo pateikta šių klausimų metu. Manau, kad darbas mus e, e, sutelkė ties komisijos komunikatu ir socialiniu aspektu. Mums atrodo, mes, mes kalbame apie admini, e, viešąją, viešąją administravimą ir būtina uh, užpildyti e, skaitmeninę tuštuvą, tuštumą, kuri kuria atskirti ir sumaišti. Aš manau, kad komisijai tik per plauką to nepavyko padaryti. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, man tai yra labai svarbu demografinis iššūkis, kurį reikia atremti, kambant apie e, viešai administravimą, skatinti e, saveikumą, skatinti e, komunikacijas, reiškia greuti barjerus, sienas ir gerinti bendravimą tarp administracijos piliečių ir piliečių. Kokia bebūtų padėtis, kurioje atsidūrė e, įmonė ar pilietis. Įmonės turi padėti įgyvendinti, padėti sugriauti tuos e, barjerus skaitmeninius barjerus, ypatingai kalbant apie vietas tolimas nuo interneto, žmonės, kurie nemoka jo naudoti, saugoti mm, privatų gyvenimą, saugoti duomenis. Ačiū. Pone Kalas, Alde vardu. Ačiū, Dere. Turiu klausimą Europos komisijos atstovams. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie tai, kas yra naujo ir kas iš ISA, iš ISA programos kilo jau anksčiau. Norėtume sužinoti, ko dar buvo pasimokyta iš ISA patirties. Ir ypač kalbant apie prioritetus, kas įvyko svarbaus, kas pasikeitė atsižvelgusi į ISA Kitas klausimų rinkinys būtų susijęs su ryšiais su valstybėmis narėmis. Ar įsa sugebės paremti regioninės iniciatyvas? Ir ar bus primami paneuropiniai sprendimai? Ir dar vienas dalykas, kur kalbam apie valstybių narių įsipareigojimus kaip ši problema turėtų būti sprendžiama ir kaip valstybės narės galėtų veikti šioje srityje geriau. Ir dar apie darbo metodus. Kaip ISA 2 programa saveikaus su kitomis struktūromis? Ar ISA 2 atitinks Europos komisijos numatytą hierarchiją? Koks komisaras bus atsakingas ir koks direktoratas bus atsakingas už tai? kaip įsatu paveiks kitus direktoratus ir tarnybas. Ar įsatu gali projektus iš e- komisijos finansuoti pagal saveikumo e, projektų numatytas taisyklės. Dėkuoju. Ekspertai dabar pateiks atsakymus šioje sekcijoje paskutinis kalbėtojas, paskutinė kalbėtoja yra ponė Daling iš socialdemokratų frakcijos. Prašom, gerbiama kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, nes iš tikrųjų su dideliu entuzijazmu buvo pristatyta ši tema. Tad ačiū pranešėjams ir kolegai Sorinio, ačiū kolegoms iš Lybę komiteto. Aš esu šešėlinė pranešėja e, socialdemokratų frakcijos vardu Lybę komitete šiuo klausimu. Čia kalbėjome apie piliečių informavimą, apie tai, kad reikėtų teikti geresnės kokybės paslaugas piliečiams. Ir turime kalbėti ir apie jų pasitenkinimą, ir apie jų apsaugą. E, kolega Toirer apie tai kalbėjo. E, savo pasisakymę. Čia svarbus yra du dalykai, kuriuos norėčiau nurodyti. Svarbiausias susirūpinimas mums, socialdemokratams, ypač išlipę komiteto perspektyvos, yra štai koks kol kas nėra reikiamos harmonizacijos susijusios su duomenų apsauga Europos Sąjungoje. Ir turime skirtingas taisyklės valstybėse narėse, jų įpareigojimų žinoma nevienodai, kai dėl duomenų apsaugos. Tad egzistuoja skirtumai tarptų standartų, kuriuos siūloma gyveninti ir situacijos valstybėse narėse. Tokia situacija negali šimtų procentų padėti užtikrinti sąveikos. Būtent dėl to e, svarbiausias tikslas turėtų būti numatyti vienodus standartus visose valstybėse narėse. Aš manau, kad tai yra tas klausimas, kurį reikia skubiai spręsti. Būtent dėl to buvo kalbama apie būtinybę skubiai priimti SWIFT reikalavimus, kurie dabar buvo įstrigę taryboje. Europos parlamentas laukia, kol prasidės trilogo diskusijos ir kol bus galima e, įgyventi reikiamus standartus duomenų apsaugai. Manau, kad tai būtų naudinga ir piliečiams, ir verslo įmonėms, ir viešajam visam sektoriui. Ir dar vienas dalykas Tai yra veiksmai, veiksmai yra įgyvendinami pagal numatytas programas. E, komisija turi sekti, kokie veiksmai yra gyvendinami ir kaip sekasi tai daryti. E, procesas tęsiasi. E, būtina išsiaiškyti, kur, kaip, kaip veikia įmonės, kompanijos ir, ir būtina, kad būtų daroma nuoroda kiekvienu atveju, kiekvienai sprendimai į duomenų apsaugą. Taigi, būtina tinkamai užtikrinti piliečių asmens duomenų apsaugą. Ačiū. Ačiū. Puiku, kad jūs paminėjote šį klausimą, gerbiama kolegė, dėl duomenų apsaugos, nes mes Europos parlamente sprendžiame duomenų apsaugos klausimus ir man susidaro toks įspūdis, kad kol kas nėra pakankamai e, aktyviai siekiama šio tikslo. O dabar jums leidus norėčiau perskaityti kolegos pranešimą iš vieningos kairės frakcijos. E, Šešėlinėje pranešiau nematau iš tos frakcijos. Gal ekspertams būtų visi geriau iš pradžių suteikti žodį. Išklausykime atsakymų ekspertų. Pradėkime nuo Europos komisijos. Pone Ingestas, žodis jums. Ačiū. E, suteiksiu žodį taip pat ir magalį, kad būtų galima apimti visas tas temas, kurios čia buvo paminėtos. Pone Veikasis, ačiū. Pone pirmininkė, pabandysiu atsakyti į kai kuriuos klausimus, kurie čia buvo iškelti šiandien posėdėje. Pirmiausiai, ponė Jekonsari, norėčiau atsakyti, jie išėjo, bet norėčiau pradėti nuo atsakymo jai. Svarbiausias tikslas yra padėti pagrindus, kaip sakė ponas Zorinjo. Mes dabar tą ir darome. Bandome dirbti, kad tie pagrindai atsirastų. Norime, kad atsirastų sprendimai susijęs su geru administravimu. Mes dedame tas plytą prie plytos, kad atsirastų tie sprendimai, kuriais būtų galima tinkamai pasinaudoti. Čia buvo paminėtas tas labai svarbus aspektas. Turime visi dirbti prie numatytų programų, dirbsime ir toliau prie jų. Kai dėl semantikos mes negalime įgyvendinti nieko susijusių komunikavimų tarp, tarp administracijų, jeigu nesusitarsime dėl tos semantikos, dėl tų reikšmių atskirų dalykų. Ir manyčiau, kad ypač turėtume pabrėžti susitarimus dėl semantikos tarp atskirų sektorių, nes to, to, to paties sektoriaus subjektai susitarė gana nesunkiai dėl tos semantikos. Dėl žodžių reikšmių jie sutarė, tačiau kai kalbam apie skirtingus sektorius jų sustarimą, tai to sutarimo dažnai trūksta. Tad aš norėčiau pasakyti, kad čia yra puikus pavyzdys to, kaip dirbti su ISA ir ISA 2 programomis. Reikėtų draugien suburti atskiras visuomenės grupės, kad tos susitartų dėl semantikos. Ir, kaip jau sakiau, šie srityje buvo pasiekta sėkmės ir dėl visai ne, nemažos žodino dalies tas sutarimas atsirado tarp valstybių narių. Mes nenorime e, skaitmeninio mūšio ar kažkokių nežinomų dalykų. E, turi būti aiškios numatytos taisyklės, programuose jos turi būti išdėstytos ir badyti reikia kurti sprendimus, sprendimus piliečiams ir verslo įmonėms. Jokių būdų nėra bandoma dėkti tokias priemonės, kurios trukdytų įtraukti tuos žmonės, kurie neturi prieigos prie interneto. Ir čia ne, šitie dalykai vieni kitiems neprieštarauja. Galima dėkti sprendimus, kurie bus priimti daugumai piliečių. Ar tai būtų piliečiai turintis elektroninių įgūdžių ir tuo pat metu galima atsižvelgti į poreikius tų, kurie tų e, kompiuterinių įgūdžių neturi. Visą tai be abejo galima ir būtina atsižvelgti. Mes galime, pavyzdžiui, paminėti tai, kad Europos sąveikos taisyklės yra susijusios su komunikavimu ir jos nebus privalomojo pobūdžio. Kitaip tariant, nebūtina bus valstybės narėse perkelti tas taisyklės. 24 valstybės narės ketina perkelti tas taisyklės, atsižvelgdamos į valstybių narių atskirus poreikius ir jų situaciją. Kaip jau sakiau, ta situacija ne visur vienoda, tačiau egzistuoja bendras požiūris, bendra vizija ir koncepcijos tarp 24 valstybių narių. Dėl dalyko, kuris šiaip nebuvo būtinas, saistantis. Tai reiškia, kad reikalingi yra veiksmai ES lygių, kurie padės mums visiems dirbti uh, panašiai naudojant tos pačius požiūrius ir metodus. Tačiau, kaip jau sakiau, tai nereiškia, kad viskas ir visur turi būti suvienodinta. Dabar dėl teisėkūros spragų, dėl techninių ar reguliavimo dalykų. Yra toks dalykas, kuris jau yra numatytas ir apie kurį jau buvo diskutuota, e, diskutuot dėl vieningos rinkos paketo. Europos sąveikos strategija ir taisyklės e, turi būti tos, kurias išvelgiama į vairių valstybių tarių išmoktas pamokas ir patirtį. Tai, aišku, padeda suprasti, kas buvo nuveikta ir ką geriausia dabar reikėtų veikti. Tai yra mūsų komunikato objektas. Taigi mums reikalingas visas paketas. Strategija, taisyklės, nuorodos ir sąrangos išaiškinimai ir konkretūs siūlymai kurie jau yra pateikti. Duomenų apsaugos poreikiai buvo paminėti siūlyme. Ten yra aiškiai pasakyta, kad programoje būtina atsižvelgti į tuos poreikius ir kad būtina turėti tinkamus duomenų apsaugos teisės aktus. Tai yra tie dalykai, kurie yra numatyti kaip vieni iš svarbiausių principų ir garantijų. Na ir tenka paminėti, kad, kaip jau sakiau, mes teikiame tam tikras plytas, mes teikiame semantinę informaciją, o paskui jau reikia ieškoti sprendimų įvairioms rytims. Ir galiausiai būtina susitarti dėl atsakomybės susijusių su duomenų apsauga. Tai priklauso verslo įmonėms, būtent jos turi laikytis taisyklių ir užtikrinti, kad dėl duomenų apsaugos tų taisyklių bus laikomasi. Ir į tai atsižvelgti, aišku, bus būtina, tačiau kita vertus, tie, kas tom plytom pasinaudos, turi atsižvelgti į duomenų apsaugą taip pat. Ir taisyklės, kaip jau sakiau, tam jau yra numatytos, pasiūlytos. Įmonės, kurios siūlo vienus ar kitus veiksmus dabar, norėčiau pasakyti, kad yra susijų veiksmus matytus su ISA programa ir kitomis. Ir valstybių narių administracijos tai yra pasiūliusios ir komisijos tarnybos. Mes e, negavome jokių siūlymų iš kitų kažkokių struktūrų. Tai yra siūlymai, kuriuos turime ant stalo ir procedūra yra tokia, kad valstybės e, kad komisijos tarnybos turi siūlyti vienus ar kitus veiksmus. Nebūtinai su regionais yra susijęs tos taisyklės, nėra numatyto tiesioginio regionų e, finansavimo. Tačiau, yra, tačiau rezultatai tų veiks, tai gali būti panaudoti nacionalinių administracijų. Tiek būtų pastabos. Ir kitaip tariant, tai, kas buvo nuveikta pagal programą, yra pateikiama visoms valstybėms narėms naudojimui ir, aišku, ta platforma lieka atvira, prie jos galima prisijungti. Joje jau yra šių programų rezultatų. Yra kalbama apie įvairias specifikacijas ir sprendimus, kurie atsirado įsa programai remiant. Ir čia galima paminėti tokį specifinį atvejį kaip Europos piliečių iniciatyva ir e, buvo pasin... Visos to, visomis tomis iniciatyvomis buvo papildomai pasinaudota. Taigi visos piliečių iniciatyvos buvo įdėktos ir jos buvo panaudotos papildomai. Ir įsa programa paremė tas iniciatyvas. Dėkuoju. Ačiū dabar Steiksime žodį ponai Pedrozu iš Portugalijos, kuri pristatė Portugalijos tyrimo rezultatus. Dabar jums žodis, prašau. Klausiausi visų kalbėtojų, minčių ir norėčiau tik tai trimis rūpeščiais su, su jumis pasidalinti ir pasiūlyti, kaip išspręsti kai kurias problemas ISA e, programa, mano vertinimu, kaip ir e, kai kurių iš jūsų vertinimų, yra per daug techninio pobūdžio ir kai kurios valstybės narės e, per daug savo interesų nori ją įtraukti. Taigi, ką reikėtų daryti, kad labiau atitiktume piliečių lūkesčius ir verslo lūkesčius. Taigi reikėtų nustatyti mums tam tikrus e, matavimo, vertinimo kriterijus. Ir prieš pradant įgyvendinti IC3 programą reikia pasitelkti naują elgesio kultūrą, kartais keliant klausimą, koks vaidmuo turi atitekti komisijai, o koks valstybėms narėms. Jeigu mes patalpintume šį perkelimą į nacionalinį kontekstą, tai įprastai mes viską atliekame tik tai tame reglamentavimo lygmenyje, tačiau neperkeliama visko į savo kultūrinį lygmenį ir valstybės narės nelabai suvokia, ką mes iš tikrųjų veikiame. Mm, išskyrus tai, kad mm, mažai apčiopiamų dalykų yra mūsų pasiūlymuose. Su Margarita daug esu diskutavusi anksčiau. Visuomet kyla tas pats klausimas, kai susitinkame su valstybių narių atstovais. Kartais e, tas pats klausimas yra užduodamas, jeigu valstybės narės suvokia, kad e, suveikumo užtikrinimo klausimas turi nieko bendro neturėti su visuomenė, o tik tai būtų užtikrintas suveikumas vyriausybių lygių, viešo administravimo sektoriaus lygių, ar tai ne savanaudiškumas yra. Aš manau ir todėl savo pranešime aš kalbėjau apie atvirą vyriausybę Ir būtent ta struktūra turėtų pradėti skambinti mums ir komisijai e, tuo pavojaus varpu, kai mes kalbame, arba tiksliau tapti to žadintuvo signalu, kai mes kalbame apie įzą. Taigi įtrauktis man yra e, labai svarbi savoka, kurios aš pasigendu šiame dokumente. Labai ačiū. Dabar kalbės pas Dmovski iš Lenkijos. Jūs turite skaitmenizavimo ministeriją. E, e, esate tikrai laimingi šiuo atžvilgiu. Taigi, ačiū Jums žodis, labai ačiū. Atrodo, kad ši diskusija krypsta labai įdomi linkme. Ir išriškėja, kiek daug sričių apriepia skaitmeninio pasaulio kūrimas. Buvo keliamas klausimas apie tai, kad galbūt per mažai dėmesio skiriamas skaitminės atskirties klausimai. Visi turime tai atsiminti ir galbūt kurdami naujas paslaugas, turėtume nepamiršti fakto, kad ne visi galbūt yra motivuoti mokytis, kaip naudotis naujomis skaitmeninėmis paslaugomis. Technologija čia jums galėtų padėti, nes informacinių technologijų sistemos vis labiau plinta, beveik kiekvieną dieną galime naudotis garso, balso atpažinimo sistemomis, e, taigi galime daug natūraliau žmogui bendru, bendrauti su skaitmeninėmis sistemomis ir technologijomis, taigi turime nepamiršti tų tokių paskatinimo galimybių ir e, padėti nuo skaitminių galimybių galbūt atskirtiems žmonėms išmokti jomis naudotis, tačiau neatsisakyti visiškai galimybių tvarkytis dokumentus ir kitus klausimus spręsti įprastų tradicinių būdų. Dar vienas klausimas, kuris buvo užduotas, buvo susijęs su tais sprendimais, kurie turėtų būti įgyvendinami centralizuota, kurie nepriklausoma tvarka. Man atrodo, kad uh, Centralizavimas gali būti prasmingas tik tai nustatant bendrosius principus ir standartus. Ir čia reikėtų vadovautis tokiu principu, kad ten, kur trūksta tikamų standartų ir dėl to negalima keistis tarp valstybinio mastu atitinkamą informaciją, toje srityje būtina centralizuoti viską reglamentuoti, tvirtinant reglamentus ir Tačiau ten, kur tokios rizikos nelieka, aš pasisakau už tai, kad e, paliktume visišką pasirinkimo laisvę, kokį e, pasirinkant konkrečius sprendimus, kai kuriuose pasisakymuose buvo keliamas asmens duomenų apsaugos klausimas ir e, taip pat ir kitose parlamento komitetuose jis yra svarstamas, tačiau žinoma, Kai kalbama apie skaitmeninę rinką, būtina e, visus susijusius klausimus susijęti. Ar, ir aš čia norėčiau pasiūlyti taip pat dar vieną temą, kurią būtent atsižvelgti, tai yra kibernetinio saugumo klausimas. Atrodo, kad e, dabartiniais laikais nėra galimybės kurti naujoviškų šiuolaikinių e, informacinių sistemų, nesižvelgiant iš šios aspektus e, ir ypač viešojo administravimo sistemos, kurios yra atvirai prieinamos e, piliečiams, tačiau taip pat ir programišiams turi būti atitinkamai apsaugotos, taigi reikia nustatyti galbūt minimalų saugumo procedūrų susijusių su kibernetiniu saugumu lygį. Ačiū. Labai ačiū. Dabar diskusijas apie bendras pranešėjas Karlos Korinio. Jums suteikiama žodį penkioms minutėms. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Įvairius užduoti klausimai buvo labai naudingi ir prasmingi. Jie parodo, kad e, mes dirbame bendrai siekdami tinkamą sprendimą. Pranešėjo tekstui jau buvo pateikti atitinkami pakeitimai. Dabar turime mėnesį pagal savo tvarkaraštį, kad galėtume įtraukti tu, tuos naujus e, pasiūlymus ir aš pats imsiuos atitinkamas iniciatyvas, kad tą padaryčiau, remdamasis tuo, ką išgirdome per šią diskusiją. Žinome, kad e, Inte in Imko įtrinko komitetai. Yra sudanę savo tvarkarašius ir <clears throat> taip pat sieksime užtikrinti, kad būtų trauktos sutikamos nuostatos apie kibernetinį saugumą, domenų apsaugą. Kaip minėjo kolegos, geriausias būdas sureaguoti šios pasiūlymus būtų patvirtinti domenų apsaugos paketą, kuris šiuo metu laukia savo patvirtinimo tie pakeitimai, kurie buvo pasiūlyti ir pateikti, dar gali būti tobulinami. Tiesų, šiandien po pietų buvo nemažai klausimų iškelta. Pirmasis, antrasis, trečiasis pakeitimai iki penkioliktojo. Daug dėmesio jose skiriama kovai su skaitmeninė atskirtimi, būtinybė panaikinti teritorinės prieigos prie skaitmenių paslaugų kliūtis, aštuntasis pakeitimas galbūt turės būti šiek tiek patobulintas. Na, turime susitarti dėl semantinių aspektų. Margarita minėjo, kad mes e, turime dėti pamatus, ar dedame pamatus. Aš manau, kad e, tos pamatus dėti yra svarbu. Kalbėtojas e, kaitalioje kalbas, perinant nuo anglų prie portugalų jau. Taigi turime pritaikyti atitinkamas programas prie viešojo administravimo sektoriaus poreikių ir taip pat palikti tam tikros erdvės piliečių iniciatyvoms tam, kad tą saveikumą ir užtikrintume, nes tai yra svarbiausias dalykas. Ir kartu Margarita apie tai taip pat kalbėjo. E, turime tą bendrąją platformą. kurie buvo naudojamasi visomis įmanomomis progomis Tai turime pabrėžti e, pranešime būtinybę pasinaudoti jau sukauptą patirtimį, atliktais bandymais, vertintais modeliais ir du atitinkami pakeitimai buvo pateikti, 25-asis pavyzdžiui, po diskusijų neformalių su kitais pranešėjais, kol kas reikia galbūt aktyviau skatinti, taikyti vieno langelio principą ir teigiamos patirties keitimosi būtinybę. Reikia traukti tinkamas nuostatas į 12 ir 19 pakeitimo formuluotės. Kartu su komisija norime supaprastinti taikomas procedūras ir kartu atkreipti dėmesį į tai, kad būtina pasitelkti apčiuopiamus kriterijus šią linkme yra teikiami keli pakeitimai, kuriuose daugiausiai dėmesio skiriama procedūrų supaprastinimui Mums reikia supaprastinti procedūras. Taip pat labai svarbu užtikrinti tarp valstybinį bendradarbiavimą administracijos verslo struktūrų lygių. Apie tai kalbama 23 pakeitime. Kaip minėjau įžangoje, Jau po 20 sekundžių baigsiu kalbėti. Turime patvirtinę tinklo programą, kuris skirta viešo administravimo sektoriui, verslui ir piliečiams. Manau, kad e, svarbiausias vertimo kriterijus turėtų būti šios programos e, tas, kaip e, ją vertina ir kaip jie yra patenkinti piliečiai. Taip pat būtina užtikrinti skaidrumą, informacijos keitimas informacija saugumą, 14 pakeitime apie tai kalbama. Visi turime suvokti savo veiksmų svarbą ir e, turime tikrai labai gerą pagrindą tolesniam darbui. Pirmininkas, ačiū Jums padėkoti už tai, kad spontaniškai pradėjote keistis nuomonėmis. E, Tai yra 17 mūsų darbo tvarkės klausimas ir aš noriu pasakyti, kad dabar turbūt ponas Boni turėtų pratesti jūsų mintis, kadangi jis yra šešėlinis pranešėjas nuo Europos liaudės partijos frakcijos. Prašau, ponė, ponė jums žodis. Uh, Dėkoju. Karlos pat, paprisat visus pateiktus pakeitimus ir aš manau, jie yra iš tikrųjų labai naudingi. Turėtume juos paremti. Na, žinoma, turime tam tikras gairias papildomiems pakeitimams Ir norėčiau pasakyti ketvertą dalykų. Dar pirmiausia, kai kalbame apie sąveiką, manau, kad būtų naudinga paminėti glaudesnį ryšį tarp Europos vedamų pastangų, kurios šiame dokumente išdėstytos, ir prioritetų, kurios egzist, prioritetų, kurie egzistuoja atskirose valstybėse narėse. Manau, kad būtų iš tikrųjų labai svarbu numatyti tam tikrus įsa, du įpareigojimus, nes mums reikia ne tik bendradarbiavimo, bet ir sutarimo dėl prioritetų. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, būtų toks, kaip patikrinti, kad tas saveikumas kuris yra siūlomas tai sąrangai, kad dokumente siūlomas sąranga būtų padedant įdėkti naujas technologijas ir pasiruošusi atremti naujus iššūkius. Aš galiu įsivaizduoti situaciją, kad, pavyzdžiui, mums gali tekti e, spręsti tam tikras problemas Europoje ir aš norėčiau, kad sistemos būtų suderinamos tarp valstybių narių ir ar tas sąveikos modelis, norėčiau žinoti, bus pakankamas ir pakankamai padantis ieškoti tų sprendimų. Mes kalbame dabar 2015 metais. Iki 2020 ši programa yra numatyta, tad pergyvename dabar ypatingos svarbos laikotarpį. Po to, kai buvo patvirtas vieningos rinkos paketas, kurį patvirtino e, suinteresuoti subjektai, manau, kad to paketo gyventinimas mums parodė, kad iškyla naujų iššūkių ir naujų galimybių. Turime būti atviri įgyvendinant tokius projektus, to saveikumo turi būti pakankamai, kad galėtume atsiliepti tinkamai būsimus technologinius pasikeitimus. Na ir kitas dalykas būtų susijęs su grėsmėmis ir su tuo, kaip išvengti darbų dubliavimo tarp atskirų sąveikos programų ir valstybių narių dedamų pastangų. Aš manau, kad tam dar reikės parengti pakeitimus, kur tai bus išdėstyta. Galbūt mums reikėtų numatyti tam tikrus um, įpareigojimus dalyvaujantiems subjektams, kad jie dalyvautų peržiūroje ir kai bus kalbama apie to dokumento įgyvendinimą. Na, žinau, kad tai yra e, pakankamai didelis darbas, tačiau jeigu norime išvengti komplikacijų, sprendimų ieškoti būtina jau dabar. Ir dar vienas dalykas. Jis nėra tiesiogiai susijęs su šiandien aptariamu dokumentu. Tai yra klausimas susijęs su tuo su ta spraga teisėkūros. Ir aš manau, kad reikėtų numatyti sprendimus, kuriuos patvirtino Europos parlamentas dėl įgyvendinimo ir taip pat reikėtų turėtų, turėti reikiamai žinių apie tai, kokių teisės aktų pakeitimų mums reikia. Turėtume programą pradėti išsiaiškinę teisinį pagrindą, galbūt daugeliui naujų veiklų. Tai būtų papildomas žingsnis. Ir ačiū Karlos už įdėtą energiją, už labai teigiamą bendradarbiavimo dvasę. Aš manau, kad visiems suteikiai naują sąveiko supratimą. Ir kad mes nugrinai techninių dalykų ir diskusijų perėjome prie šios problemos aptarimo esmės. Dėkui. Pirmininkas, ačiū, kolega. To ir ar išėjo, tai kitas kalbėtus bus ponas Maraka. Prašau. Sí, muchas gracias, presidente. Ačiū. Manau, kad nereikėtų kartoti iš naujo viską, kas buvo jau pasakyta. Reikėtų paaiškinti kriterijus, kalbant apie tą puikų darbą. Manau, kad reikėtų susitarti, jog reikia šiuo klausimu apibriežti Europos komisijos vaidmenį. Subsidiarumas, centrališkumas, Aš manau, kad turime nustatyti labai bendrus kriterijus ir standartus. O tada pasižiūrėti, kaip tapti aktyvesniems, kad valstybės narės galėtų iš mūsų tikėtis e, pagalbos įgyvendinant saveikumo e, įvairias e, idėjas. Antra. atsiverimas. Mes niekada neturime išleisti to iš akių, tai yra vienas iš galimų variantų. Struktūros skirtingos, tačiau į žaidimą jos įsijungia visos, o saveikumo sėkmiai pasitarnaus jos visos. Ir kaip jau sakiau, trečios ISA programos kurti nereikės. Europos komisija turi visą smarkiai padirbėti, kadangi skaitmeninė darbo tvarkė liečia visus. Tai neliečia kažkokią vieno pobūdžio tik tais darbą vien, e, ar, ar reikia, kad visos ekonomikos grandys, visi veikėjai dirbtų kartu susitelkę, o kolegiškas komisijos darbas tikrai vestų prie sėkmės. Iš manęs netrukus gausite konkretų pasiūlymą raštu ir tokiu būdu tikiuosi, kad e, mūsų svarstamas dalykas dar patobulės. Esis Matijas. Kolegė Matijas. Turėtų dar pasisakyti dėl pristatau jos poziciją. Programa baigėsi į ISA programa, jį baigėsi gruodžio 31 dieną 15 metų, reikėtų naujos ES programos šią temą. Programoje kalbama apie skaitmeninimą viešosios administracijos Europos Sąjungoje. Tai sąveika, tarp valstybinės sistemų sąveika, internetinės paslaugos į vyriausybę, į viešųjų pirkimų sistema, duomenų sistema, debesų kompiuterija, e, veikumo platformos yra labai svarbus dalykai padedantis modernizuoti viešą administravimą regioninių, vietinių ir valstybinių lygmenių. Būtina užtikrinti viešo sektoriaus efektyvumą, skaidrumą, paslaugų kokybę piliečiams ir pilietiniai visuomeniai, dėl to būtina pasitelkti skaitmeninės paslaugas, kurios gali palengvinti gyvenimą vartotojams, kurių dažnas gyvena toli nuo miesto centro. Bendrai kalbant, mes galime tai programai tik pritarti, nes tai yra ISA programos, ISA 2 yra ISA programos e, modernizavimas. Dėkuoju. Uh, for... Na, o dabar laikas suteikti žodį Europos komisijos atstovams. Prašom, ponia Ingestat. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjams, ačiū Europos parlamento nariams už e, jūsų vertingą indėlį diskusijas. Norėčiau pasakyti, jog daugelis iš jūsų minėjo Europos vaidmenį, sprendžiant šį klausimą. Kalbėjote apie subsidiarumo principą vieną vertus ir kitą vertus apie bendradarbiavimą tarp Europos komisijos tarnybų. Tai yra tie dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti dar kartą. Mes nu, kiekvienu atveju siekime įsitikinti, kad siekiame, kad programos būtų tinkamai derinamos, įvairios iniciatyvos tinkamai derinamos, mes turime įvairių tarnybų atitinkamus įsipareigojimus, kad programos būtų gyvenamos sklandžiai. Tai yra mūsų įsipareigojimas ir mes jo laikysimės toliau. Kaip e, sakė ponia Georgieva, e, Romoje vykusio susitikimo metu gruodžio trečią dieną Europos komisija yra pasirengusi padėti, paremti e, pagal valstybės narėms pagal jų pareikštus pageidavimus, modernizuojant jų viešojo administravimo sistemas. ISA specifinis atvejis yra tas, kur turime tokius pat ketinimus, ketiname dirbti kartu su valstybėmis narėmis, kad galėtume pasiekti sėkmės ISA programos rytyje. Ir kaip jau sakiau, kiekvieno vaidmo čia yra labai svarbus, privalu visiems jo laikytis. Jums leidus norėčiau suteikti žodį Margaritai, kad ji galėtų atsakyti į keletas labiau specifinių klausimų, kurie buvo užduoti. Pirmininkas. Dar galėtumėte gal tarsi žodį dėl pono Maragal paminėtų dalykų dėl teisėkuros spragų. Na, pirmiausia, norėčiau atsakyti tuos neatsakytus klausimus. Už įsą programų gyvendinimą yra atsakingas ponas Oettingeris ir ponas Ansip, komisijos vicepirmininkas. Ir mes palaikome ryšių su komisijos atsakingais nariais jas įgyvendinant. Kai dėl to klausimo, kaip valstybės narės gali veikti geriau, sklandžiau Europos komisijai, nesikišant į valstybių narių vidaus veikimą, yra štai koks valstybės, valstybė, tiksliau, Europos komisijos tarnybos gali koordinuoti veiksmus su valstybių narių atitinkamomis tarnybomis, teikiant pagalbą, kai šios aprašo, koordinuojant ir dėgiant įsą valstybėse narėse. Buvo iškeltas taip pat klausimas dėl finansavimo. Viskas yra nurodyta siūlymo pakete, bet galėtume jums atsiųsti ir rašytinį atsakymą jūsų užduotą klausimą. Kai dėl svarbiausių dalykų, ko buvo pasimokyta, visos programos, kurios buvo sudarytos, jau yra turimos ant stalo, jos buvo parimtos valstybių narių sukaupta patirtimi ir buvusiomis programomis. Buvo saveikumo strategija parengta ir aptarta. Taip pat vyko diskusijos tarp uh, Europos komisijos tarnybų, tarp valstybių narių administracijos, tarp komisijos ir valstybių narių ir buvo ieškoma sprendimų siekiant įgyvendinti programas. Kai dėl teisėkuros spragų klausimas sudėtingesnis ir metų pabaigoje jau pamatysime labai aiškiai, kokios bus tos spragos ir kokias jas reikės užpildyti įgyvendinant būsimą programą. Negalėčiau prisiekti dėl to, bet man atrodo, mes tai yra tas klausimas, kurį galim išspręsti, nes įsa komitetas tą klausimą taip pat kėlė. Tad mes dar diskutuosime dėl to ir matysime, ką galima išspręsti. Na, aišku, strategija ir sąranga bus dar peržiūrėtos, tačiau tų spragų, kaip sakiau, yra įvairiose srityse. Ir manau, kad tai yra tie dalykai, kuriuos turime aptarti su ISA komitetu. Ir paskui galėsime suteikti apie daugiau informacijos. Ačiū. Uh, the, the Dabar laikas tarti žodį pranešėjui. Pone Zorinio, jums žodis. Aš manau, kad neturėtume piknaudžiauti dabar galimybėmis kalbėti. Mes pasiekėme tokią, tokį diskusijų etapą, kai dabar jau E, atėjo laikas pasiraitoti rankovės ir kartu su šešiais pranešėjais renkti galutinę nuomonės redakciją, o po to jau diskutuoti su komisija. Paskutinis mano pastebėjimas yra paraginimas žengti į priekį. Noriu padėkoti Europos parlamentui už pagalbą rengiant šį klausimą. Noriu padėkoti visiems dalyviams, taip pat ekspertams, Europos komisijos atstovams, valst... komiteto nariams, visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Manau, kad mes tikrai esame pasirengę pasiekti ir siekti rezultatų. Labai ačiū. Dabar Man tenka maloni pareiga padėkoti visiems diskusijų dalyviams, žmonėms dalyvausiems keitimis nuomonėmis. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams, pirmiausiai ponai Zorinio, kuris yra pranešėjas šiuo svarbiu klausimu. Turiu pranešti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi 2015 vasario 26. Turime pakankamai laiko, kad norėtume žengti į priekį Manau, kad e, dar bus tolesnių veiksmų po šios dienos diskusijų. Na, paskutinis darbo atvarkės klausimas yra prašymas apie tai, kad 2015 26 dieną vyks Briuselėje neeilinis e, susirinkimas Briuselėje, o iš ryto, o po pietų vyks eilinis posėdis, o 24 vasario 9 valandą vyks e, nuo 9 ryto eilinis e, komiteto posėdis, veikiausiai susitiksime šioje pačioje salėje. Noriu visiems padėkoti už dalyvavimą diskusiją ir linkiu visiems gero, malonaus vakaro ir